E, taikiomis priemonėmis. Toliau ponė Skotkato. Dėkuoju. 15 rezoliucijų per praėjusią kadenciją buvo skirtos Venezuelai ir aš nežinau, man rodos, kad iš tiesų situacija nepagerėjo. Maduro vyriausybė buvo diskredituota pastebėjome, kad ir kitose centrinės Europos šalyse yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Strategija, kaip buvo, strategija, kuria buvo remiamasi organizuojant e, e, pasipriešinimą Venezueloje, iš tiesų nebuvo sėkminga. Mes sutarėme, kad e, buvo pasmerkti žmogaus teisų pažeidinėjimai Venezueloje, bet nebuvo imtasi tinkamų iniciatyvų dėl dialogo. Reikėtų siekti e, dėl demokratinio sprendimo dialogo, kuriam būtų tarpininkaujama. Dėkoju. Toliau ponas Olivier. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Venezuela. Šiuo metu kenčia. Ir yra kenčiama ir nuo kišimosi ir nuo pavergimo. Venezueliečiai yra pavergti JAV. Per Vangedo Europos Sąjunga nieko ne, nedaro, yra kišamasi į trap, vidinį valstybės konfliktą, dėl kurio gali kiltis, kilti pilietinės karas. Italija e, žiūrėjo e, tinkamai, stengiasi užtikrinti nesikišimą, bet ES jau yra praradusi pasitikėjimą. Ji galėjo imtis tarpininko vaidmens situacija tikrai liūdna ir iš jos reikia pasimokyti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Pone Fotyga, pusantros minutės EKR frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Vyriausiai galiotinė 2017 metais mes skiriame Sakharovo prizą Venezuelos opozicijai. Deja, Maduro režimas vis dar stiprus. Nors ir yra dažnai pažeidinėjamos žmogaus teisės, yra gazdinami demokratinės opozicijos atstovai ir masiškai yra, jie yra areštuojami. Mums susirūpinimą kelia ir didžiulė infliacija šalyje, lygos, vaistų trūkumas ir ypač mums susirūpinimą kelia dėl to, kad tai, kad kenčia vyresni asmenys ir vaikai. Yra kilusi migracijos krizė, nuo kurio kenčia visas regionas. Vilties yra, e, matome tą viltį per demokratinius um, Norvegijos e, veiksmus. Mes pritarėme e, jums, ponia Mogerinė. Dėkuoju. Toliau. Ponas Pinedė Marin. Sí señor presidente decía un político catalán del siglo pasado que en política. dėkoju. E, politikoje reikėtų viską daryti, ką galima, tik neapsikvailinti. Taip yra sakoma Katalonijoje. Europos parlamentas pripažino Guaido kaip Venezuelos vadovą. Buvo e, E, stengiamasi įvykdyti buvo stengiamasi nuversti vyriausybę ir tai nepavyko. Jūs sakote, kad esate susirūpinę e, dėl venesoliečių, bet e, prašote daryti dar daugiau. Pone Mogherini, nustokite gazdinti sankcijomis. Europa turėtų siekti dialogo ir turėtų leisti venesoliečiams patiems nuspręsti dėl savo ateities. ES turi elgtis ir tai turi daryti demokratiškai. Dėkoju. Dabar ponas Rauland. Dėkoju. Šiandienos situacija Venezueloje yra pavyzdys to, kai kas atsitinka, kai socialistinė ideologija e, lydė e, jo logišką, jos logišką e, išvadą. E, kas, kad tai turi būti Europoje nu, nugalėta. Daugiau e, centrinio planavimo, daugiau biurokratijos priveda prie ekonominės utopijos. Ir e, tikrai Aš šį rytą girdėjau daug skirtingų idėjų, kurios yra visiškai priešiškos e, Austrijos e, ekonomistas Haik e, sakė, kad tai baigsis e, vergovę. Ir Venezuela parodo, ką neatskiestas socializmas padaro. Didžiulė ekonominė krizika su milijono procentų infliacija. Tai yra ekonomika, kuri dar 25 procentais trauksis. Ir įsikiždami galbūt pasijusite geriau, parodydami savo politinės vertybės. Tačiau tačiau vargu ar padėsite drąsiam e, opozicijos lyderiui Juan Gaido ir jo e, remėjams. Dėkuoju. Dabar e, turime paklausimą pagal mėlyną kortelę. Ar pritarsite, priimsite klausimą? Ponas Horvard. Aš norėčiau pasveikinti poną Rowland paste, pasakus, pasakius tikrai svarbės stiprės mintis, tačiau kas bus, ką, ką apie tai pasakys vyriausiai galiotinė, kai kalbėsime apie Brexitą. Na, mes taip tarsime abipusių abi pagrindų, dvi šaliai. Ačiū. Dėkoju už trumpus atsakymus. Pone Lopes Hill. ponė pirmininkė, ponė Mogerinė. Aš e, esu venezuelietis ir ispanas ir e, žmogaus teisų komisarė e, ponia Bašly pristatė pranešimą apie žmogaus teisų pažeidimus Venezueloje ir apie persekiojimus, kankinimus. Uh, Demokratinė pozicija Venezueloje jau e, buvo pasakiusi, kas ten vyksta. Ir 2017 metais opozicijai buvo skirta Sakarovo premija. Mes girdėjome, kad krizė turi būti išspręsta per dialogą ir e, kaip e, žmogaus teisų komiteto koordinatorius aš esu labai dėkingas uh, dėl to darbo, kuris buvo įdėtas į pasiūlymą dėl rezoliucijos. Mes raginame suorganizuoti skaidrius prezidento rinkimus dalyvaujant tartutiniams stebėtojams. Kovo 29-ąją parlamentas priėmė rezoliuciją. Ir e, buvo pasiūlyta bendratarbiauti su Limos grupe, e, siekiant e, laisvų rinkimų. Ir e, Tai yra vienintelis būdas, kaip pasiekti demokratijos Venezueloje. Aš raginu visus politinius e, lyderius palaikyti šitą rezoliuciją, nes tai vienintelis būdas, padė, kuris padės užkirsti kelią smurtui ir pažeidimams žmogaus teisų srityje bei kančioms Venezueloje. Kolegos Jeigu norite pasakyti ilgiau, prašykite iš savo frakcijų daugiau kalbėjimo laiko. Neapsunkite mano situacijos. Pone Santos, prašom. Gerbiama vyriausiai galiotinė. E, kartu su tarptautiniu organizacijų stebėtojais jungtinės tautos parengė ataskaitą, kuri rodo, kad žmogaus teisų pažydimo Venezueloje tik didėja. Teisės viršenybės taisyklės ignoruojamos, gyventojų sąly, gyvenimo sąlygos tampa vis sudėtingesnės. Niekas negali taiksyti su tokia padėtimi, bet aiškiai pasakykime, nėra sprendimo valstybei, kuri uh, pati nenori apsisaugoti, kuri ne, pati nebando spręsti savo sunkumų ir palaikyti tarptautinio dialogo su kitomis valstybėmis. Uh, kontaktinės grupės e, veikloje buvo galima pas, pa, pavyko pasiekti rezultatų, kurie yra naudingi visiems. Dabar labai svarbu, kad ES ir toliau reikalautų, e, kad būtų atkurta institucinė pusiausvira ir kad būtų įgyvendinti būtini pokyčiai, būtini e, sąžiningų rinkimų organizavimui. Rinkimuose turi dalyvauti visos politinės jėgos ir turi būti užtikrinta tarptautinė stebėjimo galimybė. Rafaela per un minuto, please. Ponas Rafaela, ponia Rafaela. Dėkoju, pirmininkė, gerbiama vyriausioji galiotinė. Situacijos, situacija Venezueloje kelia didžiulį nerimą ir tai kelia didžiulį vargą milijonams. Daugiau kaip 4 milijonai venezueliečių pabėgo iš šalies ir tai yra antra pagal dydį emigracijos krizė pasaulyje po Sirijos. Tačiau mes, europiečiai, nesilaikome savo pačių teisės taisyklių ir savo moralinių įsipareigojimų priimant tuos, kuriems reikia pagalbos pagalbos. Šių metų pradžioje aš pati patyriau šitas e, pasiekmes, kai aš buvau e, Niderlandų karalystės e, Karibų saloje. Ir be mūsų paramos šitos teritorijos susidūrė su dideliu iššūkiu priimdamos pabėgėlius iš Venezuelos. Pavyzdžiui, tose salose jau yra daugiau kaip 10 procentų pabėgėlių tarp visų gyventojų. Tad aš labai tikiuosi, kad Europos komisija suteiks reikiamą pagalbą pagalbą pasinaudodama visomis diplomatinėmis priemonėmis. Mes turėtume skirti lėšų iš ES migracijos fondo, turėtume siūti ekspertus iš Europos prieglopščio paramos biuro. Aš raginu komisiją imtis veiksmų. Dėkoju. Ponas Terč. Dėkoju. Pone Mogerinė, aš labai džiaugiuosi matydamas, kad mums pavyko uh, parengti rezoliucijos pasiūlymą, kurį palaikys dauguma šiame Europos parlamente. Kad mes iš tiesų galėtume pabrėžti, e, jog Venezueloje vyksta šita baisi tragedija ir daugelis priešinasi tai situacijai. Pone Mogerinį, jūs atstovaujate tam keliui, kurį e, nutiesėme mes. E, tai reiškia, kad e, mes tą agoniją tik prailginome, o ne sustipri, susi, sus, sumažinome. Mes esame tik politikų grupė ir mes kalbame ne apie ideologinę diktatorinę struktūrą, o apie apleistus nusikaltelius, kuriuos gina operacijų centras Kuboje, Havanoje. E, kurią e, iš čia Europos parlamento per daug visi gino, gina. Kuba e, turi prisimti daug kalties už tai, kas vyksta Venezueloje. Ir pasakyta nepakankamai, kai kalbame apie nusikaltėlius Venezueloje, tai mes turime pateikti patikimą grėsmę. Jeigu to nebus, tai dėrybos nepasistumės į priekį nei, nei kiek ta e, grėsmė turi e, būti e, pažabota. Ačiū toliau, panas Kuloglų, vieną minutę. Labas vakaras, aš norėčiau pateikti labai tiesų klausimą. Neseniai buvo bandoma Venezueloje vykdyti karinį perversmą. Kodėl jūs jo nepasmerkėte? Ar jūs pasisakote už karinius perversmus, už karinę diktatūrą? Kodėl jūs nepasmerkėte? O antras klausimas būtų toks. Dabar pagaliau yra sukurta pasiekta pažanga santykiuose. E, kodėlgi tokia agresyvi mūsų pozicija, kodėl mes rengiame tokią agresyvę rezoliuciją, kodėl mes nesuteikėme šanso dialogui, kodėl mes pilame žibalą ant ugnies. Na ir trečias klausimas. Jeigu kažkas panašaus atsitiktų kitoje valstybėje, kur žmogaus teisės būtų žiauriai pažeidinėjamos. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie Saudo Arabiją, kur disidentai kapojami gabalus. Ir staiga atsiranda kažkoks veikėjas, kuris pasiskelbė Saudo Arabijos prezidentu, demokratijos sponsoriumi tampa. Ar jūs galėtumėt pripažinti tokį lyderį? Ne. Pone Margerini, būkime atviri. Nafta Saudo Arabija gelbėja, Venezuelos negelbėja. Ačiū toliau, ponas Sinčič, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Paprašiau žodžio, kad pakalbėčiau prieš militarizaciją, kad kalbėčiau apie uh, taiką, apie taikios Venezuelos krizės išsprendimo galimybę. Mes galime kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus Venezuela, bet kodėlgi mes nekalbame apie žmogaus teisų pažeidimus Saudo Arabijoje? E, tos valstybės establishmentas kontroliuoja naftą ir jie gali daryti viską, ką nori. Nekalbame apie tai, kaip elgiamasi su moterimis, nekalbame apie jų žmogaus teisės. Neturime rezoliuciją apie Saudo Arabijos problemas. Kodėl mes tokie dviveidžiai ir kiek ta dviveidystė tęsis? Taip pat norėčiau pakalbėti apie Junktinio Amerikos valstijų imperializmą. Ar demokratai, ar respublikonai būtų valdžioje, Junktinio Amerikos valstijų politika Centrinės Amerikos valstybių atžvilgių visuomet buvo imperialistinė Ne pirmą kartą JAF bando įsikišti į Latino Amerikos valstybės padėtį. Mes turime e, smerkti visas diktatūras, bet privalome padėti Venezuelai kovoti savarankiškai su imperializmu. Ačiū. Toliau ponas Milan Mon vieną minutę. E, la situación en Venezuela es cada día más dramática. El régimen de Maduro, como ha demostrado. E, Venezuelos padėtis e, tampa vis labiau dramatiška. E, kaip Bašelė ataskaita rodo, dabar Maduro režimas rimtai pažeidžinėja žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Akosta atvejis yra e, ryškiausias pavyzdys, e, matytas pastaruoju metu. Mes turime labai griežtai kalbėti apie susidariusią padėtį. Turime reikalauti politinių kalinių paleidimo, turime reikalauti pereinamosios vyriausybės ir laisvų prezidento rinkimų. Norvegija skatina darybas, kurios turi atnešti rezultatų kuo greičiau. Negalima leisti Maduro režimui pasinaudoti susidariusiomis aplinkybėmis, kad jis e, dar labiau dėlstų, kaip kad būdavo anksčiau. ES turi veikti aktyviau. Jau anksčiau esu sakęs, kad taryba turi būti ryštingesnė, matydama Venezuelos tragediją. Ir prieš kelis mėnesius tai buvo pripažinta. ES turi bendradarbiauti petys į petį su Limos grupe su tarptautinė bendruomenė, kad ta tragiška katastrofa, e, tas košmaras, kurį išgyvena Vesnelos piliečiai, greičiau baigtųsi. Toliau ponia Vuod vieną minutę. Humanitarinė, politinė ir ekonominė krizė susidariusi Venezueloje reikalauja greitos reakcijos e, neseniai parengta Junktinių tautų žmogaus teisų komisaro ataskaita sukėlė rimtą susirūpinimą, nes parodė, kokia prasta yra žmogaus teisų padėtis toje valstybėje. Vienintelė išeitis iš aklavėtės, į kurią pateko Venezuelos visuomenė, yra siekti sprendimo per dėrybęs, apimant visas visuomenės dalis. Labai svarbu, kad moteris, jaunimas, mažumos dalyvautų tame procese, nes būtent jie gali sukurti visą apimančią taiką valstybėje. Aš tikiu, kad venezueliečiai patys ras taikų sprendimą per dėrybų procesą procesą, kuriam, kurį dabar e, palengvina Norvegija, vykdo Norvegija. Ir mums, europiečiams, labai svarbu tas dėrybės paremti ir priešintis bet kokiems raginimams organizuoti karinę intervenciją. Karas negali būti sprendimas. Venezuelos ateitis negali būti pagrista smurto panaudojimu. Dėrybos privalo būti konstruktyvios. Todėl aš kreipiuosi visas suinteresuotas šalis, kad jos toliau pozityviai dirbtų ir pasiektų tikslo suorganizuoti sąžiningus ir laisvus rinkimus, kuriuos stebėtų tarptautiniai stebėjimai stebėtojai. Ir aš noriu išsakyti savo visapusišką paramą ES tarptautinės, e, vadovaujamas tarptautinės kontaktų grupės numatytoms sąlygoms, įskaitant ir politinių palinių paleidimui. Labai ačiū. Toliau Fidanza Kalu. Viena minutė. Grazie. Dėkoju, pirmininkė, ponė Mogherini. Reikia padaryti išvadas ir dėl jūsų kadencijos. Mūsų vertinimas dėl šių penkių metų, penkių metų iš tiesų yra neigiamas. Manome, kad komisija vis dėlto dėjo pastangų, e, kalbant apie Venezuelos krizę. Taryba prieš kelis mėnesius nesugebėjo patvirtinti rezoliucijos, kurios reikėjo pri, pa, palaikyti palaikyti teisėtam, teisėtam prezidentui Guado. Prie to prisidėjo ir Italija. Šeši milijonai venesoliečių gyvena kri, kri, e, kri, tragiškos situacijos, daugiau negu keturi milijonai žmonių išvyko. Ko gero nepakankamai susila, sulaukia dėmesio, todėl kad uh, E, ne, ne Roberto Saviano arba ne Sorosas kalba apie Venezuelą. Mes norime, kad būtų dedamos pastangos, kad komisija e, prisidėtų prie Norvegijos pastangų organizuojant teisėtus rinkimus e, Venezueloje. Ir norėčiau taip pat pasveikinti Venezuelos vyskupų organizaciją kuri e, prieš kelias dienas e, pasisakė dėl prezidento. Dėkoju. Toliau kalbės. Nematau šioje salėje. Ponas e, Nikolau Alavanos vieną minutę. Dauguma naujosios demokratijos vyriausybės veiksmų buvo orientuoti į tai, kad pripažintume, e, kad dabartinis lyderis yra Junktinių Amerikos valstijų statytinis ir e, turėjome pripažinti, kad Venezuela reikia tikrų darybų. E, tas sprendimas e, remia Junktinių Amerikos valstijų intervenciją. E, prieš e, pastatant ją ES ir kitiems e, tarptautiniams veikėjams. Venezuelo žmonės patys turi nuspręsti, kokie bus šalies politiniai ir socialiniai pokyčiai. Graikijos žmonės, kaip jau anksčiau yra padarę, siekia ryštingai pasmerkti Junktinio e, Amerikos valstybių intervenciją į Venezuelą, kišimas į Venezuelą, demokratiją, kurias rica propaguoja, turi e, būti atsieta nuo komunistinės partijos veiksmų. Toliau panas Lega. Yes, Ačiū. E, Gerbiamą vyriausiai galiotinę. Komunizmo blogybės turi daug e, atspalvių. Uh, Venezueloje Nikolas Maduro tokią turtingą valstybę visiškai sužlugdė. Pagal e, TVF valstybės infliacijos e, mastai sieks 10 milijonų procentų iki 2019 metų pabaigos. O namie Venezueloje žmonės badauja, jie eina į gatves e, protestuodami, bet Maduro saugumo pajėgos juos sumuša. 5 e, milijonai žmonių iki šių metų pabaigos jau bus pabėgę iš valstybės. Venezueliečiai uh, E, parklubdyti, bet jie nenugalėti. Hongidūro e, yra e, teisėtas tarpinis prezidentas. Ir šis pats Europos parlamentas ir didžioji valst, dalis valstybių narių pripažino jį. Bet dar yra valstybių narių, kurios remia Maduros neteisėtą režimą ir tai darydamos jos įteisina Maduro šlikščius nusikaltimus prieš drąsius venezueliečius. Ir už tai taip jie pateks į istorijos vadovėlius, greičiausiai net tas spalva nupiešti, kokią norėtų būti. Taigi, kolegos, aš džiaugiuosi, kad yra imamasi lyderiavimo e, politikos Venezueloje pakeitimui. Maduro turi būti nubaustas už vykdomus nusikaltimus. Ačiū, kem, ponė Kempa. Pirmininkė, ponės ir ponai humanitarinė krizė Venezueloje tik blogėja. Padėtis e, darosi liūdnesnė kasdien. Pažvelkime, ką daro tarptautinė bendruomenė ir ES. Mes bandome suteikti venesoliečiams viską, kas reikalinga. Bet žinoma, turime e, tęsti visas pradėtas pastangas. Juk tik tarptautinis spaudimas privertė uh, Venezuelos režimą sėsti prie dėrybų stalo. Matome, kaip kenčia venezueliečiai. 4 e, milijonai žmonių, įskaitant jaunus žmonės, moteris, vaikus, bėga, pabėgo iš valstybės į Braziliją, į Čilę, į kitas kaiminės šalis. Ir jeigu mes dabar norime nusiųsti maisto, vaistų, e, tai tuos veiksmus, tas pastangas turime pagrysti ir politiniais sprendimais. Ir mes turime padėti venezueliečiams patiems e, piliečiams e, rasti sprendimą. ES turi siekti tik partneriškų ryšių. ES turi e, stengtis teikti pagalbą ir pasinaudokime, pavyzdžiui, Lenkijos, pavyzdžiui, kuri, kuri tiesiogiai siunčia paramą. Ačiū visiems, kurie buvote užsirašę kalbėti. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Penkios minutės tam yra skirtos. Keturi norintys pasisakyti. Pirmiausia, ponė Bilbao Barandika. Gracias, señora Mogherini. Dėkoju, ponė Mogherini. Jungtinių tautų išvados dėl Venezuelos parodo, kad tikrai reikėtų skubios humanitarnės pagalbos. Reikėtų padėti šiai šaliai pereiti prie demokratinės sistemos. Turi būti nustota pažeidinėti žmogaus teisės, turi būti užtikrintas dialogas, e, teisėti rinkimai ir turėtų dalyvauti juose visi politiniai subjektai ir turėtų būti vengiama e, pažeidinėti visuomenės e, nuomonė. Yra domenų apie žudimus, susidorojimą. Tikrai reikėtų tyrimo, tokiu atveju tyrimo, tam, kad būtų nubausta už diktatūros nusikaltimus. Dėkoju. Toliau. Volis, dėkoju pirmininkė. Jeigu europiečiai, europiečiams reikėtų venezueliečiai, e, siūstumėte vaistus ir maistą, bendradarbiaujant su išrinktu vadovu. Jums nepatinka Maduras, bet jis buvo išrinktas. Reikėtų e, kovoti su JAV sankcijomis, dėl ko venesoliečiai yra visiškai parklubdyti. Venesoliečiai kenčia labiausiai, jie yra pažeidžiamiausi. Būtų geriau, jeigu JAV kariai patys būtų įsiveržę į šią šalį, užuot taikus sankcijas. Tai yra sunkiausia karo forma, tai yra ekonominis karas. Jūsų sprendimas e, e, palaikyti Guaido buvo didžiulė klaida. Jūs kalbate apie savo dėmesį tarptautiniai teisėjai. Manau, kad jūs šimtų procentų pažeidžiate tarptautinę teisę. Dėkoju, ponia Lė. Tikrai akivaizdu, kad Juan Guaido pripažinimas kaip e, laikino prezidento pripažinimas buvo neteisėtas ir jis buvo neveiksmingas. Žmonės kalba apie humanitarinę katastrofą, apie milijonus žmonių, kurie bėga iš šios šalies ir tuo pačiu yra kalbama apie daugiau sankcijų, tai būtent e, yra prieštaravimas, nes patys žmonės, žmonės bėga dėl tų sankcijų. Jūs kalbate apie žmogaus teisų pažeidimus Venezueloje, kai ką tik sudarėte sustarimą Brazilijoje. Jeigu jūs, jums tikrai rūpėtų venezueliečiai, kodėl jūs neužtikrinat, jeigu jums taip jie rūpi, kodėl jūs neužtikrinat, kad venezueliečiai atgautų savo turtą? Tarptautinės humanitarnės organizacijos turi uh, padėti žmonėms, jos jų veiksmai iki šiol buvo visiškai neveiksmingi ir manau, kad ir toliau tokie išliks. Dėkuoju toliau ponas Urich Milan. Vážená pani Mogherini, návrh rezoliucije. Pone Mogherini, rezoliucijos e, projektas, na, Aš išklausiau apie tai, kas buvo sakoma, bet aš manau, kad jūs labiausiai kalbėjote klišėmis ir buvo kalbama apie ES teisės pažeidimus. Manau, kad ši rezoliucija tik parodo, kad esama ES nieko negali. Manau, kad situacija Venezueloje, kaip ir Libijoje, Irake, Irane, iš tiesų yra tokia dėl agresyvios JAV politikos. E, Ehm, specialiosios tarnybos e, jau ir seniau, jau ir anksčiau veikė šioje teritorijoje. Ne, neminimos lėšos rezoliucijoje ir aš manau, kad tai yra tikrai labai silpna rezoliucija. Dėkuoju, penkios minutės baigėsi. Aš uh Prašau jūsų, kad jūs e, neviršytumėte tų nustatytų penkių minučių, kurios jums yra skirtos. Ir a, e, po me, a, e, mes a, žinojame, kad yra a, ank, įvairių a, būdų prašyti e, žodžio ir aš norėčiau suteikti žodį Pererai, tačiau labai prašau, kad jūs turėtumėte e, neviršyti e, to laikotarpio, kuris bus skirtas jums kalbėjimui, nes mes tik penkias minutės galėsime skirti spontaniškiams pasisakymams. Pone Perera. Dėkoju. Rezultatai, kuriuos, kurių, kurių laukiame, buvo um, nedemokratiški, e, turtingųjų ir pasiekti rezultatai. Per jungtinės tautas e, ir toliau buvo stengiamasi destabilizuoti, vykdyti e, e, e įvykdyti karinį perversmą ir taip toliau. Yra pamirštami venesoliečių ir Portugalijos ir Portugalų gyvenančių Venezueloje interesai. Reikėtų kovoti už dialogą, už taiką ir pabrėžti, kad venesoliečiai turi patys nuspręsti dėl savo ateities. Reikėtų taip išspręsti Venezuelos problemą. Aš prašau ponios vicepirmininkės Margarinė e, pas, e, pasakyti, užbaigiant šitą diskusiją. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad šiame parlamente niekada nebuvau girdėjusi, kad kas nors norėtų, jog įvyktų karinė invazija į kitą šalį ir aš tikiuosi, to niekada neatsitiks. Aš tikrai šokiruota. Aš manau, kad mes galime didžiuotis tuo, kad E, nuveikėme e, savo e, darbą įvairiuose regionuose ir bendradarbiaudami su jungtinių tautų šalimis, nutraukdami bet kokią karinę eskalaciją, net mintis apie tai tiek šalies viduje, tiek jos išorėje. Aš labai didžiuojuosi tuo, kad mes dirbome su jungtinių tautų agentūromis, humanitarnėmis agentūromis ir padėjome joms įeiti į šalį ir suteikti pagalbą pagalbą gyventojams. Aš labai to didžiuojuosi ir toliau didžiuosiuosi, nes e, turbūt esame ir būsime pats didžiausias Venezuelos gyventojų e, donoras. Ir aš tikiuosi, kad turėsite tai galvoje ir aš labai tikiuosi, kad Na, šiam parlamentui man liko tik, e, šiame parlamente man liko uh, tik keli mėnesiai ir jūs turėsite tuos penkis savo kadencijos metus ir tikiuosi, kad per tuos metus jūs net neįsivaizduosite, kad karinė intervencija į šalį yra geras variantas. Aš sakau, tai turi būti labai aišku kiekvienam Europoje, nes mes Europoje gyvename, gyven, išgyvenome karą ir manau, kad mūsų darbo vertė yra paremta mūsų istorija. Ir tai mums parodė, kad karas niekada nėra gera mintis. Mes toliau tęsime tokį mąstymą ir aš tikiuosi, kad dauguma tai tam pritarsite iš čia esančių. Mes turime toliau dirbti šią kryptimį. Visų pirma, turime e, raginti E, taikyti taikius sprendimus ir e, be jokių karinių sprendimų. Antra, turime dirbti dėl demokratinių sprendimų. E, turi būti ankstyvi pre, pre, prezidento rinkimai su visomis garantijomis, kad galiausiai visą tai turi būti sąžininga ir laisva. Trečia, ta, tai apima ir dialogą, diplomatinį sitraukimą, visišką paramą, kurią mes teikiame uh, E, net prieš e, pradedant dėrybas e, su Norvegija. Ir nebūdami naivus mes žinojame, kad remdamiesi ankstesnė savo dėrybinę patirtimi, to, žinome, kad tos dėrybos buvo labai nelengvos, tačiau turėjome labai aiškę struktūrą ir perspektyvas. Ir manau, kad turime įsipareigojimą ir uh, vadovų tarybą, taip pat pasakyti, kad mes turime palaikyti šitą galimybę, kad demokratiškas ir taikus perėjimas gali įvykti diplomatinėmis pastangomis. Tai taip pat apima ir sankcijas. Noriu labai aiškiai pabrėžti tai, nes Aš tikiuosi, kad tie, kas esate šiame pastate, bent jau žinote, kokios, e, poli, Europo, kokias politikos kryptis taiko ES ir kokių netaiko. Mūsų priemonės nėra taikyti sankcijas prieš gyventojus. Mūsų taikomos priemonės yra skirtos konkretiems asmenims, kurie yra atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus. Noriu tai pasakyti labai aiškiai. Ir galiausiai, humanitarnė pagalba manau, kad turėsime toliau E, tęsti e, pirmiausia tiekdami išteklius. Praėjusį kartą aš kalbėjau su Junktinių tautų e, sekretoriumi, kuris yra atsakingas už humanitarinę pagalbą ir jis sakė, kad šiuo metu pagrindinė problema, kai kalbame apie humanitarinę pagalbą, yra išteklių nebuvimas. Tai yra daug svarbiau nei Mm, sunkumai su prieiga. Mes kaip europiečiai turime palaikyti ir padidinti pagalbos e, lygmenį gyventojams. Mes turime tiek daug šeimos ryšių ir čia tiek yra daug sėdinčių šioje salėje e, žmonių, kurie suinteresuoti padėti Venezuelo žmonėms, dėl to net nebejojama. Tačiau taip pat e, yra atsakomybė paraginti kitus padidinti humanitarnę pagalbą, nes kadangi yra siekiama užtikrinti skaidrę pagalbą, mes negalime e, ignoruoti gyventojų dramatinių humanitarnių poreikių. Ir galiausiai mes turime e, papildyti savo darbą papildomomis priemonėmis. Ir palaikyti e, gyventojus, gyventojus uh, tikslinėmis priemonėmis, kurios buvo minėtos e, e, atskiruose ataskaitose dėl žmogaus teisų pažeidimų. Ir trumpai tariant, galbūt ir ne vienbalsiai mes tam pritarsime, tačiau dauguma tikiuosi yra už šitą požiūrį ir um, ES institucijų balsas bus labai svarbus ir atliks svarbiausią vaidmenį šiame regione. Uh, bendradarbiaujant su Kolumbija, Meksika ir kitomis šalimis, kurios tarptautinė, yra tarptautinės kontaktų grupės e, šalis ir padės Europos darbui, e, Europai e, siekiant demokratinio ir taikaus produktyvaus sprendimo. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Ir pas, diskusijos pabaigai norėčiau informuoti Jūs, kad buvo pateikti šeši pakeitimai dėl, dėl pasiūlymai dėl rezoliucijos ir balsavimai vyks. Vėliau ir tuo baigiame diskusijas dėl šito darbo tvarkės klausimo ir periname prie kito. Vicepirmininkės pranešimas dėl padėties Persijos įlankos regione. Pone Mogherini, prašom. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Persų įlanka yra nepaprastai arti Europos. Tai yra mūsų regiono dalis. Ir Persų įlanko saugumo padėtis yra labai glaudžiai susijusi su mūsų saugumu. Mes visuomet sakėme, kad e, brandolinio sutarties su Iranu išlaikymas mums, europiečiams, visų pirma, Europos ir politinio intereso klausimas. Ir tai tampa akivaizdu šiandien. Mes nenorim karinio eskalavimo kaimininėme regione. Mes nenorime, kad brandolinių ginklų varžybas prasidėtų regione, kuriame ir taip jau tiek daug įtampos. Bėgant metams mes esam daug kartų sakę, be brandolinės sutarties padėtis artimuose rytuose, kur ir taip jau yra pakankamai sudėtinga, taptų dar sudėtingesnė, žymiai sunkesnė negu kad yra dabar. Mes visuomet tai kartojame ir dabar atrodo e, vis labiau ir labiau dėl to sutariama. Nors girdėjome ir labai daug skeptiškų balsų apie šią sutartį, bet dabar ir skeptiškai nusiteikusios pusės aiškiai supranta, kad šiandien padėtis būtų žymiai blogesnė, jeigu tos sutarties nebūtų. Tai aš girdžiu pokalbiuose su regionų lyderiais, ypač Persų įlankos regione. E, dabar susidariusi įtampa e, susilaukia visų ypač, pavyzdžiui, Irako ir Kuveito e, valstybių lyderių dėmesio. Aš tai susitikau šį savaitgalį. Mes kartu kalbėjome apie tai, kaip galėtume užkirsti kelią tolesniam veiksmų eskalavimui. Kalbame, kaip galėtume paremti iniciatyvas, kurios kyla pačiame regione, kad e, galėtume sukurti bent jau e, bazinį supratimo lygmenį ir pasitikėjimą tarp pagrindinių veikėjų. Niekas nesako, kad karo nori, niekas neskelbs, kad e, jų siekis yra karas. E, niekas to nekalba nei regione, nei už jo ribų, bet problema ta, kad ypač tokiame regione kaip šis gali būti lengvai apsiskaičiuota ir dėl to e, gali kilti rimtų konfrontacinių spiralių. Todėl mes, europiečiai, kviečiame visas suinteresuotas pusės pasinaudoti įmanomais apribojimais ir nuosaikumu ir galvoti racionaliai. Todėl mes ir darome viską, ką galime, kad apsaugotume brandolinę sutartį nuo to, kai Junktinės Amerikos, nuo to laiko, kai Junktinės Amerikos valstijos vienašališkai iš jos pasitraukė. Vakar su 28 valstybių narių e, užsienio reikalų ministrais kalbėjomės taryboje ir aš galiu pasakyti, kad visos valstybės patvirtino bendrą siekį daryti viską, ką galime kolektyviai, kad išsaugotume brandolinę sutartį net ir šiomis itin sudėtingomis aplinkybėmis. Mes esame tuo suinteresuoti, mums tenka atsakomybė taip elgtis. E, jūs žinote, kokia yra padėtis. Turbūt niekada dar e, nebuvo taip blogai, kaip yra dabar. 14 mėnesių praėjo po to, kai Junktinės Amerikos valstijos pastraukė iš sutarties ir Iranas paskelbė, kad palaipsniui jis pasinaudos su galimybę pažeidinėti sudariusią sutartį, Tatena turi vertinti, ar Iranas laikosi brandolinių įsigaliojimų. Ir dabar jį patvirtino po daugelių metų, kad Iranas padidino praturtinto e, urano rezervą ir pradeda pažeidinėti įsipareigojimus. Tokie veiksmai netenkina sutarties, pažeidžia sutartį. Ir kartu su Prancūzijos, Vokietijos ir Junktinės karalystės užsienio reikalų ministrais mes paskelbėme du labai aiškius pareiškimus, kuriais raginame Iraną grįžti prie visiško reikalavimų laikymosi. Kai kalbu apie visišką reikalavimų laikymasi, noriu pasakyti, kad Iranas jų laikėsi nuo pat sutarties sudarimo dienos iki visai neseniai. Tai, kas vyksta dabar, dar gali būti pakeista. Tai, kas vyksta dabar, dar nerodo, kad Iranas vienašališkai siekia atgaivinti brandolinę programą. Bet tuo pat metu mes norime labai aiškiai pasakyti, kad kuo toliau Iranas tuo keliu nueis, tuo sunkiau techniškai bus sustabdyti tą procesą. Mūsų reikalavimas Iranui yra labai aiškus. Grįžkime prie visiško sutarties įgyvendinimo, kaip kad buvo daroma iki šiol. Ir Tuo suinteresuoti esame ir mes, ir patys iraniečiai. Tai yra mūsų visų bendras interesas. Ir galiu pasakyti, kad būtent tuo pagrindu ir buvo sudaryta e, brandolinė sutartis Irane. E, mes dabar akcentuojame, kad tokia sutartis yra svarbi mums visiems. Tai yra pasaulio kolektyvinio saugumo interesas. Mes, ES, kartu su valstybės narėmis savo ruoštų E, suaktyvinome pastangas sušvelninti JAV vienašalio pasitraukimo ir sankcijų Iranui įdėgymo padarinius. Birželio mėnesį vienoje mes sušaukėme bendrosios komisijos posėdį, tai yra ta institucija, kuri stebi, kaip sutartis yra gyvenama, ES pirmininkauja tam, Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė, Kinija, Rusija ir Iranas e, kartu tarėmės, tas postis buvo sudėtingas, bet konstruktyvus ir mums pavyko sutarti, kad reikia tęsti sutarties efektyvų įgyvendinimą. Ta turi daryti visos pusės. Vienoje bendrajame komisijos posėdėje taip pat buvo nuspręsta, kad mūsų ekspertai greitai susirinks ir aptars įgyvendinimo e, klausimus, įskaitant ir galimybę palengvinti uh, um, ur, mažiau prisotinto urano e, importą. Eksportą, atsiprašau. E, Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė pareiškė, kad prekybos e, priemonės e, mainams su Iranu jau veikia. Mėnesių mėnesiais buvo tie klausimai sprendžiami ES, mano kabinetuose tai buvo svarstama. Ir dabar sukurtoji priemonė pagaliau veikia ir pirmosios operacijos įvykdomos. Ta pačia diena septynios ES valstybės narės paskelbė, kad nori prisijungti prie šio mechanizmo ir vakar užsienio reikalų taryboje e, daugiau dar ministrų paskelbė, kad jų valstybės ketina prisijungti e, prie tos sutarties. Taip pat taramės su valstybėmis, kurios nepriklauso ES, kurios galbūt prisijungs. Nes brandolinės sutarties su Iranu išlaikymas yra ne tik Europos interesas, daugelis kitų visame pasaulyje pritarė mūsų uh, E, pastangoms, ypač e, kai reiškime susirūpinimą dėl ginklų, ginkluotės varžybų, ypač brandolinių ginklų varžybų regione. E, mes esame už tai ne tik atsakingi, Ehm, ir tuo suinteresuoti, štai yra atsakingi absoliučiai visi pasaulyje. Ir norime savo dar kartą priminti, kad ši sutartis nėra dvi šalis ar e, daugia šalis dokumentas. Tai yra Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija, kuri buvo patvirtinta viena balsiai. Taigi viso pasaulio valstybės yra atsakingos už tos sutarties išsaugojimą ir įgyvendinimą. Mes, ES, e, darome viską, ką galime. Niekada nemanėme, kad tas darbas bus lengvas ir iš tiesų visai jis nėra lengvas, bet e, tai, ko mes siekiame, yra nepaprastai svarbu. Ir galiu pasakyti, kad šis darbas neturi precedentų. Esu įsitikinusi, kad jeigu ne mes, šios sutarties visų pirma net ir nebūtų ir greičiausiai e, ji iki šiandien nebūtų išlikusi. Mes visuomet sakėme, kad brandolinė sutarties su Iranu e, E, pažeidimas tik sumažintų mūsų regiono e, stabilumą ir pažeidžiamumą. Įtampa tik padidėtų ir pastarojo metų įvykiai tai patvirtino. Tačiau mūsų tikslas neparodyti, kad mes buvome teisūs. Mūsų tikslas e, pademonstruoti, kad tai, ką esame prieėmę, pasiteisina ir atneša gerų rezultatų. Šiandien turbūt niekas negali e, nuneikti, kad padėties eskalacija e, kelia grėsmę mums, europiečiams, artimiesiems rytams visam pasauliu. Todėl turime daryti viską, ką galime, kad blogiausios scenarijus būtų išvengta. Ir mes, europiečiai, esame vieningi. Ir aiškiai pasakymą, kad darysime viską, ką galime, kad išsaugotume brandolinę sutartį. Mes ir toliau išliksime proto balsas ir tai darysime savo saugumo labui, taikos mūsų neramiam regione labui Ir ypač dėl to, kad dabar iškilo naujų problemų. Mes privalome išlaikyti bendradarbiavimo ir bendravimo kanalus atvirus ir turime iškoti geriausių įmanomų diplomatinių e, sprendimo būdų. Dėkoju. Pone Šodrova, mūsų pirmoji kalbėtoja, prašom. Děkuji, vážená paní vysoká představitelko, kolegyně a kolegové. Děkuji. Gerbiami kolegos, dėkoju už esamos padėties Persijos įlankos regione pristatymą. Ši padėtis yra vis labiau problematiška ir šis regionas tampa nevralginiu svarbiausiu centru šiuo metu pasaulyje. Europos ekonomikai kyla pavojus. Dėl to Junktinių tautų saugumo tarybos nariai turi dėti pastangas tam, kad būtų išvengta situacijos eskalacijos. Gerbiama vyriausiai galiotinė, jūs kalbėjote apie situaciją ir apie diskusijas. ES turi elgtis iš vien, turime priversti laikytis Iraną, Iraną laikytis susitarimo, net ir po to, kai iš jo pasitraukė JAV. Mes nenorime naujų sankcijų, mes norime, kad Iranas laikytųsi susitarimo. Dėkoju toliau ponas Picula Tonino. Dėkoju pirmininkė, vyriausioji, organiz... vyriausioji įgaliotinė. Uh, Šis sustarimas e, dėl brandolinių e, ginklų buvo mm, labai svarbus sustarimas. Mūsų pasiekimus e, yra stengiamasi sumenkinti. Šis sustarimas yra labai svarbus, užkentant kelią branduolinio ginklo platinimui. Ir visa tarptautinė bendruomenė, taip pat ir ES, JAF ir Iranas turėtų stengtis užkirsti kelią ginklų platinimui. Taigi reikėtų dėti pastangas tam, kad atsirastų e, apčiuopiamos ekonominės pasiekmės. Iranas turėtų laikyti savo įsipareigojimų. Eskalavimas, konflikto eskalavimas tikrai kelia didžiulį pavojų. ES turėtų veikti iš vien ir turėtų reikalauti, kad būtų laikomos tarptautinės teisės. Dėkoju. Ponas Liuos Pone Luozo Natalė, dėkoju pirmininkė, e, vyriausiojo įgaliotinė. ES tikrai, ES vaidmuo vieno sustarme buvo svarbus. Ir Europos atsakomybė dabar yra dar didesnė tam, kad būtų nepažeistas šis sustarimas ir tam, kad nebūtų platinami ginklai. Dabar situacija kelia susirūpinimą. JAV skyrė sankcijas, jie tai padarė vienašališkai ekstratorialiniu pagrindu ir Iranas pradėjo pažeidinėti susitarimą situaciją. Persijos įlankoje tikrai kelia susirūpinimą. Reikia veiktis veikti greitai, todėl kad konfliktas tikrai gali kilti Persijos įlankos regione. Mūsų įmonėms taip pat kelia, pav, kyla pavojus, kokiu priemonių būtų galima imtis tam, kad būtų galima išvengti eskalavimo, konflikto eskalavimo ir kokių veiksmų jūs ėmėtės tam, kad ir kitos valstybės prisijungtų prie jūsų iniciatyvos. Dėkuoju toliau ponė Neumann. Madam High Representative, dear colleagues. Pone vyriausiai galiotinė. Mėly kolegos, šis sustarimas su Iranu buvo tikrai labai svarbus Europos Sąjungai. Moterys ėmėsi iniciatyvos šios rytyje, taip pat ir ponė Mogerini prie to prisidėjo. Bet praėjus keturiems, keturiems metams šiam pasiekimui kyla pavojus, todėl kad neatsakingas, nesakygai elgiant, besielgiantis JAV prezidentas kelia jam pavojų. Ir Irane yra didinamas uh, urano sodrinimas. ES politika nėra pakankamai stipri tam, kad būtų galima sustabdyti šią eskalaciją. Pastarieji įvykiai Persijos įlankoje parodė, kad užtenka tik vienos e, žiežirbos tam, kad, būtų, tam, kad kiltų smurtinis konfliktas. Būtina užtikrinti, kad šis konfliktas uh, ne, nekils ir nebus skalbamas toliau šiame regione, nes jau ir taip jis yra nukentėjęs nuo karo. Ja, vakar buvo priimtas užsienio reikalų tarybos e, sprendimas dėl šio konflikto. Tikrai reikėtų dėrybų ir reikėtų užtikrinti, kad visi veikėjai regione stengtųsi tartis dėl tinkamo sprendimo. Tai gali būti padaryta tik jeigu bus, būtų, bus atsižvelgta taip pat ir į žmogaus teisų pažeidimus. Taigi